Ar galima pereiti prie rimtesnių reikalų susijusių su balsavimu dabar? Pirmasis pranešimas dėl Rusijos. O juk Didijev atvejs byla. Kas už prieš susilaiką? pritarta de, dešimtai nurodomai daliai. Kas už visą rezoliuciją, už prieš susilaiko pritarta. Dabar Egipte vykdomos mirties bausmės. G konstatuojamoji dalis, kas už pirmąją dalį prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją prieš susilaiko pritarta. Balsuoti baigiame. Pritarta. M konstatuojama dalis, originali versija, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Pritarta. Kas už visą rezoliuciją dabar balsuojame, kas prieš susilaiko pritarta. Dabar rezoliucija dėl Haičio ir vaikų vergyjos Haityje. Bendras rezoliucijos projektas trečias pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta atmesta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos su pakeitimais, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar e, pereinama dėl pasiūlymo įsteigti e, specialų komitetą dėl leidimų išdavimo naudoti pesticidus procedūrų. Žinome komiteto sudėti. Jokių pasiūlymų dėl pakeitimų negavome. Dėl uh, uh, pirmininkų suėga dėl šio pasiūlymo negavo, taigi mm, skelbiu, kad pritarta E, šiai, šiam pirmininkų suėgos pasiūlymui. Dabar Zofolį pranešimas ir kas nors norėtų pasisakyti už komisijos sprendimą. Ar kas nors norėtų kalbėti už. Suteiksiu žodį ponai Fielneriui, kuris e, norėtų pasisakyti prieš sprendimą. Prašau, ponai Fielneriui. Ačiū, ponai pirmininkė, aš noriu pasakyti, kad uh, pastebime tam tikrą infliaciją šiame parlamente balsuojant dėl e, e, dėrybinių galiojimų suteikimo komitetuose, o ne plenarime posėdyje. Žinoma, toks sprendimas būtų išmintingas, jeigu tinkame komitete e, dauguma jo narių sutartų dėl teikiamo pasiūlymo. Tuo tarpu šiuo atveju bal, bals, balsavo rezultatą nulėmė trys balsai. Taip pat Šiuo atveju nebuvo atsižvelgiama e, pagrindinėme komitete į e, kitų komitetų, nuomonę teikiančių komitetų pateiktas nuomonės, pavyzdžiui, transporto e, komiteto. Ir čia kalbama apie informaciją, kuri E, susijusi ne tiek su vilkikų tarša, tam, kad ji būtų mažinama, o su ta informacija, kurią turėtų gauti Kinijos vilkikų gamintojai, kad galėtų mus greičiau pasivyti. Taigi aš manau, kad e, tokiais atvejais mes e, tikrai turėtume balsuoti prieš ir grįžti prie darybinių galiojimo klausimo pirmininkas. Dar kartą noriu paklausti, ar yra bent vienas parlamento narys, kuris norėtų pasakyti už komiteto sprendimą. Nėra norinčių pritarti šiam sprendimui, taigi balsuosime dabar, kas už, už šį nutarimą, kas prieš susilaiko. Tikrinamės, pradame balsuoti. Ankys. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar Daltono pranešimas. Pone Stevens, galite dabar kalbėti prašė vardu už šį sprendimą. Dėkui pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad ponas Daltonas atsiprašo, kad negali pats kalbėti, jo nėra salėje. Šis reglamentas yra svarbus žingsnis, norint užpilti spragas ir pagerinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, kovojant su nusikalstamumu. E, veiksmingas keitimasis informacija dėl teistumo valstybėse narėse yra e, labai svarbus dalykas, norint sustiprinti pasitikėjimą bendarbiavimo teismų srityje. Ir visiškai e, teisingai yra tai, kad keičiantis informaciją dėl teistumo valstybių narių piliečių ir tačių šalių piliečių būtų veiksmingas. Mes kalbame apie kol ka, mes kol kas turime sistemą, kai keičiamas informacija apie teistumą ES e, viduje dėl ES piliečių, ne dėl trečiųjų šalių piliečių. Dabar atsiras naujos sąlygos ir atsiras derama pusiausvyrą. Tokiu būdu bus galima užtikrinti, kad teistumas bus deramai priskirtas. Tai yra susijęs susijęs su būtinybė teisės saugos institucijoms turėti visą informaciją, kad jos galėtų dirbti, taip pat bus numatyti saugikliai. E, tai ir e, bus kalbama apie teistumą valstybės narėse piliečių ir bus numatytos garantijos dėl prieigos e, prie tokios informacijos. Tie dalykai yra reikalingi ir būtent atitinkamą pasiūlymą pateikė Libė komitetas. Va, acestei decizii Vorbește... Ačiū. Nors Pimenta Lopes nori pasisakyti prieš šį sprendimą. E, pone pirmininkė, plenarinėme posėdėje šį klausimą, šį klausimą jau svarstėme, dabar turime pareikšti savo nuomonę dėl teikiamo pranešimo. E, tačiau tas pranešimas buvo parengtas tik viena kalba angliškai, taip yra pažeidžiamas daugia kalbystės principas nes e, ir e, tai vyko dėl to, kad vertėjų e, raštų finansavimas buvo sumažintas ir dabar prašymas panktas tik viena kalba, tai negalime taikstyti su tokia situacija. Pirmininkas man buvo priminta, kad dabar priimame sprendimą dėl komitete priimta nutarimo dėl, ne dėl paties dokumento teksto, taigi balsuojame vardiniu būdu, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Pereikime prie Gardija Zabal Rubiel pranešimo dėl e, išorės veiksmų garantijų fondas. Septintas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Kitas e, Rubial pranešimas. Šešdešimt ketvirtasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Balsuosime dėl trečiojo Rubiel pranešimo. Šeštasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Septintasis pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Pirmasis pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Penktasis pakeitimas, pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos su pakeitimais vardiniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Pereikime prie žmogaus teisų padėties Turkijoje. Pirmasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pritarta. Antrasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. atmesta. Penktasis pakeitimas, pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Aštuntam pakeitimui teikiama žodinė pataisa, kuri yra įtraukta į balsavimo sąrašą. Aš paprašyčiau ponę Kupulanatį pristatyti dabar šį pakeitimą. Pakeitimas teikiamas aštuntai pastraipai, kurioje kalbama apie žurnalistų politinį kalinimą, siūlau įtraukti papildomą santyk, e, sakinį apie uh, uh, Suomijos žurnalistą, kuris už akių buvo nuteistas Turkijos teisme. Pradėm balsavimą, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta šiai žodiniai pataisai. Dešimtoji pastraipa, vardinis balsavimas. Balsuoti. Baigiame. Pritarta. Trečias pakeitimas, kas už prieš susilaiką. Pasitikrinkime, pradėjau balsuoti. Pritarta. Tryliktą pastraipą dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta. Šeštasis pakeitimas, vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmest. M konstatuojamoji dalis, e, originali versija, kas už, kas prieš, susilaiko Pritarta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos dėl padėties Venezueloje. teikiamas bendras rezoliucijos projektas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar balsuosime dėl e, UNRVA padėties, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Paskutinė rezoliucija yra e, susijusi su nuostatomis susijusiamis su vasaros laiku, tai ir pranešimas, kuris daro tiesiog neįtaką mūsų gyvenimams. Pirmas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, kas antrasis pakeitimas, pradame balsuoti. Ne, dėl trečio tikrinamės elektroniniu būdu, pradame balsuoti, balsuoti baigiame. Pritarta. Antrasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko. Pritarta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos. Kas už? Kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Pritarti. Labai ačiū. O tai